Tęsėme posėdį, vakar dienos posėdžio protokolas ir patvirtinti dokumentų tekstą išdalinti, ar kas nors prieštarautų jiems. Matau, kad prieštaravimų nėra, taigi protokolą laikome patvirtintų. Dabar pradėkime diskusijas dėl e, žmogaus teisų demokratijos teisinės valstybės principų pažeidimų. Pirmoji diskusija vyks apie Azerbaidžianą. Rafiko Tagi atvejį svarstysime. Pirmiausiai suteiksiu žodį pranešėjai kolegai Tenokui. Mr. President, uh, the tragic case of Rafik. Ačiū pirmininkė. Rafiga Tagi parodo, kokia yra žmogaus teisų situacija Azerbaidžiane. Jis buvo žurnalistas, kuris įspausdino straipsnį, teikdamas, kad uh, na, Irano e, taikoma politika yra netinkama. Irano dvasininkas e, didysis e, Ajatola paskelbė jam fatvą, skatindamas žurnalistą nužudyti. Žurnalistas ir buvo užpultas ir mirė 23 lapkričio dieną. Vis dėlto niekas nepasmerkė e, šio įvykio ir kol kas neaiškios ir šio žmogaus nužudimo e, aplinkybės. Irano valdžios institucijos taip pat nepasmerkė e, šio išpolio, taip pat neketina netgi įsiaiškinti žmonių, kurie už tai būtų atsakingi. Mes sveikiname sprendimą pradėti teisinį tyrimą dėl šio žurnalisto mirties. Taip pat raginame Azerbaidžiano valdžios institucijas daryti viską, kad prieš teismą e, stotų už tai atsakingi asmenys. E, kreipiamės ir Irano valdžios institucijas bendradarbiauti atliekant tyrimą, taip pat e, teikti visus reikiamus įrodymus, kad būtų galima tinkamai ištirti šį atvejį. Apgailestaujame tai, kad Azerbaidžiano valdžios institucijos vis dėlto neužtikrina e, laisvų diskusijų dėl e, religinės teisė, laisvės. O kaip e, Europos tarybos narė, Azerbaidžanas iš tiesų taip neturėtų elgtis. Ačiū kolegai Tenokui, kolegai Dekaiser, pusantros minutės kalbėsiu norėčiau e, pakomentuoti vieną citatą. Visos e, valdžios institucijos turėtų dėti visas pastangas siekdami apginti šventas islamo vertybės ir duoti atkirtį sionizmui ir pasaulio imperializmui ir būti nubausti tie nusikaltėliai, kurie vykdo savo gedingą e, veiklą ir daro gėdą musulmonų, e, musulmonams ir ypatingai Azerbaidžiano tautai. E, tai buvo ši informacija spausdinta e, Šeiko Fazelio Lenkarny interneto puslapyje. Lapkričio 28 rytą po to, kai Rafik Tagi buvo nužudytas noriu pasakyti, kad tai nėra islamas, kurį mes šiame parlamente giname. Tai nėra tokio islamo, kokį mes e, suprantame teikdami jo atstovams Sakarovo premiją. Noriu pasakyti tiek Irano valdžiai, tiek Bakų valdžiai pasmerkti šį nusikaltimą ir mes šiame parlamente ryštingai smerkime tokio pobūdžio islamą, kuris pasitaiko tik e, ten, kur aš citavau, mes e, giname islamą, kuris gina žmonių laisvės. Todėl aš e, tikiuosi, kad Azerbaidžiano valdžia pasmerks šį nusikaltimą ir apsaugos ponas Sagatat Oglų, kuriam šiandien tokio pavos, atsiprašau, kad kalbėjau per ilgai. Ačiū kolegai Dekaiser. E, ir po jūsų galės kalbėti kolega Tavaris. Ačiū, ponė pirmininkė. Lapkričio 28 dieną buvo nužudytas, e, tiksliau paskelbtas e, Rafiko Tagis straipsnis, kuriame kritikuojamas Irano prezidentas Ahmadinejadas ir dėl šio straipsnio jam buvo paskelbta fatva tai yra mirties bausmė, jis buvo nudurtas gatvėje, po to mirė. Rafikas Tagi buvo teisus, islamas tai tokia religija, kuri gali būti pristatoma tik taip, kaip jis e, ją pristatė, e, e, jos vadovų veiksmais gali būti pristatoma. persų ir e, Irano visuomenė vykstantis procesai truko ilgai, tačiau tai, kas vyksta dabar, yra nesuprantama. Nuo 2012 iki 2014 metų e, Iranas taps e, Junktinių tautų saugumo tarybos nare, todėl mes privalome pasmerkti šį barbarišką išpolį, šį atvejį ir imtis visų būtinų veiksmų, kad jis būtų ištirtas ir kad būtų apsaugoti kiti piliečiai. Per savo paskutinį posėdį minėjome, kad esama Europos bendrovių, kurios padeda Irano valdžios institucijai vykdyti interneto demokratinės opozicijos veiklos cenzūrą. Turime imtis veiksmų prieš šias Europoje įsikūrusias įmonės. Ačiū kolegai Tavariš, kolegė Makovei vieną minutę kalbės. Thank you, President. Rafik Tadži. Ačiū pirmininkė. Rafik Tagi buvo žurnalistas, rašytojas, kuris sukritikavo Irano valdžią. Jis jau buvo teisiamas 2007 metais ir kai taip pat dėl jo pareikštos kritikos sulaukė netgi grasinimo e, būti nužudytam. O dabar 2011 m. lapkričio 23 d. žurnalistas e, buvo nužudytas. Azerbaidžano valdžia e, dabar tyria šį nusikaltimą. Nusikaltimas turi būti tyrinimas e, sklandžiai, greitai. Visi atsakingi asmenys turi stoti prieš teismą kai dėl Irano valdžios institucijoms joms tenka pareiga bendradarbiauti e, tyriant šį įvykį, teikiant įrodymus ir visą reikiamą informaciją. Be to, Irano e, valdžios institucijos turi uždrausti e, į dvasininkams raginti viešai nužudyti žmonės. Nuo šio tyrimo rezultatų daug kas priklauso ir tikiuosi, kad e, Azerbaidžano valdžia užtikrins e, viską, ką gali, kad būtų apsaugota e, žmonių gyvybė, kurių atžvilgių buvo paskelbta fatva. Ačiū kolegijai Makovai, dabar kolegija Sakė pusantros minutės. Ačiū ponė pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai. Rafik Tagi buvo nužudytas um, dėl to, kad jis tiesiog pasinaudojo savo žodžio laisvę. Ir tas atvejis buvo ištirtas, bet reikia, kad um, būtų jis tyriamas skaidriai. Reikia taip pat uh, ištirti ir fatvos paskelbimo atvejį. Jis nebuvo pakankamai pasmerktas. Fatvos niekuomet negalima bus uh, laikyti teisėtų um, būdu žudyti žmonės. Um, Rafiko tagi saugumas niekuomet nebuvo užtikrintas. Azerbaidžiano institucijos privalo apsispręsti, kokią bendruomenę nori kurti. Nes incidentas, apie kurį čia kalbame, įvyko tokioje terpėje, kurioje visiškai negerbiamos e, žmogaus teisės. Privalu užtikrinti, kad būtų šioje šalyje laikomės įsipareigojimų, kurie galioja SBO ir jungtinėse tautose bei Europos taryboje. Ir rinktis kelią į laisvesnę ir teisingesnę visuomenę. Mes privalome tikėtis daugiau iš Azerbaidžiano institucijų, nepaisant to, kas vyksta santykiuose ir su Iranu. Dėkoju. Dank, Ačiū poniai Schake. Pasisakė visi autoriai ir dabar frakcijų vardu pasisakys pirmiausia PP frakcijos vardu ponė Tunhonštain. Ačiū, pana pirmininkė, Rafikas Tagi buvo laisvos žiniasklaidos simbolis, jo šeima, Azerbaidžiano gyventojai ir NVO kartu kreipėsi į visuomenę, kad būtų atliktas objektivus tyrimas. Azerbaidžianas yra rytų partnerystės programos narys, todėl raginu visus partnerius ir vyriausybės dalyvaujančias šią programą daryti spaudimą Azerbaidžiano valdžiai. Negalime taikstytis su tuo, kad piliečiai, pavyzdžiui, Bakti Arhaivas būtų sodinami į kalėjimus už savo įrašus ant Facebooko sienos. Aš pati e, gruodžio 10 dieną e, Facebook'e E, taip pat patalpinau į įrašą atitinkamą ir e, Krokuvoje 10 tūkstančių žmonių sugebėjo paminėti asmenis, kurie dėl savo įsitikinimų talpinami į kalėjimus. Taigi aš e, manau, kad reiktų paraginti, kad per rytų partnerystės būsimai forumą būtų paskirta ponai tagi žurnalistinė premija. Ačiū, poniai Hohenstein, kolega Vigeninas dabar kalbės. Ačiū pirmininkė, aš e, e, Nepaisant to, kad pasirašiau bendrą rezoliucijos projektą, būčiau labiau linkęs pasirašyti socialistų teikiamą. E, šioje rezoliucijoje Iranas minimas šešiose punktuose ir tos rezoliucijos pavadinimas galbūt turėtų būti kitoks. Rafiko tagi atvejis. Uh, atskleidžia regiono tarpusavio priklausomybės atvejus. Nereikia pamiršti Azerbaidžiano kaimynų, galime kritikuoti žmogaus teisų padėtį Azerbaidžiane, daug kartų tą darėme savo parlamente, tačiau taip pat turėtume paremti Azerbaidžiano valdžią kovojančią su fundamentalistų judėjimais, kurie bando įsitvirtinti šioje šalyje. Ta kova nėra lengva. Aš paraginau Azerbaidžiano vyriausybę atlikti visapusišką tyrimą ir suteikti mūsų parlamentui visą svarbią informaciją apie šio tyrimo eigą. Taip pat paraginau būtų įmamasi visų priemonių, kad būtų užtikrintas Samiro e, Sagatoglų e, saugumas, nes jis gali tapti kita Irano e, dvasininkų auka ir aš tikiuosi, kad atitinkami veiksmai bus atlikti iki Euronesto susitikimo, kuris vyks Bakų mieste pirmininkas. Ačiū kolegai Vieniai, kolegai Veržyje, vieną minutę kalbės. Merci, Dėkoju, ponė pirmininkė. Kalbėsiu ne apie patį Rafik Tagi nužudimą ir tikrai ne apie žmogaus teisų padėtį Azerbaidžiane, nes tą dariau jau kitam kontekste. Noriu dabar apgailestauti tik dėl to, kokiu būdu pasirenkame skubė tvarka nagrinėjimus klausimus. Man rūpia ašra stovyklos atvejis, um, kur nukentėjo iš tiek moterų ir vaikų. Ir pabėgėliams visiškai neteikiama jokia apsauga. Ką darysime paskui? Ir režimas vis dar pabėgėlių šios laiko teroristais. Reikia reikalauti apsaugos steikimo tiems žmonėms, nors teigiama, kad UNHCR um, reikia dar daugiau laiko ištirti šį atvejį. Aš manau, kad Prancūzijos vyriausybė vis dėlto čia yra įsipainius. Tiek pasisakančių frakcijų vardu, o dabar dar pasisakys ir kolega Repo. Viena minutė. Ačiū. Azerbaidžanas e, sustarė su daugeliu problemų siekiant e, užtikrinti žmogaus teisės. E, na, Rafig Tagi buvo nužudystas dėl savo įsitikinimų ir dėl to, ką jisai rašė savo straipsniuose. Ir dėja, Azerbaidžiano valdžios institucijos e, nesėmė tinkamų veiksnių, veiksmų, kad šis e, nusikaltimas būtų tinkamai išanalizuotas. Azerbaidžanas, e, na, jisai priklauso įvairiom tarptautiniam organizacijom, kaip Europos taryba, SBO, EKP. Ir manau, kad e, siekiant užtikrinti žmogaus teisės bei demokratiją, Azerbaidžiano valdžiaus institucijos turi bendarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis. ES turi reikalauti, kad tagi e, nužudimas būtų e, nužu, ištirtas, kad būtų pagerinta žmogaus teisų situacija šioje šalyje. Ačiū. Dabar leisime pasisakyti pagal spontaniškų pasisakymų procedūrą. Pone Korola, prašom. Ačiū. Iš tiesų, e, situacija Azerbaidžiane verčia sunerimti. Matome, kad e, yra žudomi žurnalistai, kurie tiesiog sukritikuoja Azerbaidžiano arba Irano valdžią teikdami, kad šalyse nėra užtikrinamos žmogaus teisės arba kitos vertybės. O dėje žmonės, kurie atsakingi už tokius nužudimus, lieka nenubausti. Ir netgi daugelis žmogžudyščių lieka neišaiškintos. Vienas iš tokių pavyzdžių galėtų būti ir Rafik Tagi nužudimas. Mes turime iš tiesų užtikrinti žiniasklaidos ir nuomonės laisvę, uh, E, Azerbaidžiane, kur e, sistemiškai matome, kad e, yra taikoma tam tikra cenzūra. Be to reikia įsiaiškinti tai, kas nužudė Rafik Tagi ir užtikrinti minėtas laisvės minėtose šalyse. Ačiū. Pone Kletsūne. Decesul žurnalistų. Pone pirmininkė, aš taip pat noriu apgailestauti dėl to, kad žurnalistas uh, Rafik Tagi buvo nužudytas. Aš tai labai smerkiu. Ir tai tik parodo, kur link veda religinis ekstremizmas, jeigu kalba pasisuka apie žmogaus teis, teisės ir teisę į gyvybę. Šis atvejis atveria labai daug klaus, spręstinų klausimų dėl žmogaus teisų padėties Azerbaidžiane. Ši šalis yra rytų partnerystės narė, dalyvauja Europos tarybos veikloje ir ES vykdomoje žmogaus teisų politikoje taip pat bendradarbiauja, tačiau neįvykdo visų savo įsipareigojimų susijusius su spaudos laisvė ir neleidžia veikti žmogaus teisų aktyvistams. Noriu būtinai paraginti Azerbaidžiano valdžios institucijas pradėti tyrimą, kuriuo būtų išaiškinama, kaip ir kodėl buvo nužudytas Rafik Tagi ir kad kaltininkai būtų patraukti baudžiamojon atsakomybėn. ES institucijas noriu paraginti daryti pažangą santykiuose su Azerbaidžianu, kad būtų geriau užtikrinama žmogaus teisės. Ačiū kolegijai Krecu, dabar kolegijai Nikolai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Noriu pritarti kolegos Vigenin žodžiams. Manau, turime nuodugniau, kad turime atsakingiau rinktis skubos tvarką nagrinėjimus klausimus. E, na, o šis mūsų aptariamas atvejis yra labai brutalus, žiaurus ir parodo, kad turime su visomis e, valstybėmis bendradarbiauti, kad būtų užkirstas kelias tokio pobūdžio nusikaltimams. Tai, kas įvyko, yra labai kraupu. Be abejo, negalime kaltinti Azerbaidžiano už šį nužudimą, bet galime raginti Azerbaidžiano valdžios institucijas greičiau ištirti šį atvejį. Nes būtinai reikia rasti kaltininkus ir juos atvestinti į teismą, kad ateityje tokie nusikaltimai nebūtų vykdomi. Ačiū kolegai, kolegiai Nikolai ir Dabar kolega Paška, paskutinis pasisakytojas. S priateľnou krajinou Európskej únie a usiluje sa pos... Ačiū. Azerbaidžanas yra ES draugas, bando užtikrinti demokratiją e, šalyje, bet e, vis dėlto Azerbaidžanas patiria kaimininių šalių įtaką, pavyzdžiui, Irano įtaką, e, kaip, pavyzdžiui, ir parodo Rafik Taginų žudimas. ES turi aktyviau veikti, turi įtikinti Azerbaidžaną perimti mūsų vertybės. Būtent dėl tos priežasties labai svarbu pasmerkti Rafik Tagi nužudimą ir paraginti, kad šis nusikaltimas būtų ištirtas. Mes darysime viską, kad Azerbaidžanas aktyviau bendradarbiautų su ES. Dėkoju poniai, ponui Paška. Baigėme spontaniškų pasisakymų procedūrą. Dabar norėčiau suteikti žodį komisarui Almūnija. Prašome. Ačiū, ponė pirmininkė. Azerbaidžianas e, ir padėtis Azerbaidžiane demokratijos žmogus teisų e, prasme kelia rūpestį Europos Sąjungai. Esame labai susirūpinę dėl to, kad per pastarosius kelius metus pastebėjome, jog e, daugėja suvaržymų šiuose sritise. Per pastarosius mėnesius e, valdžios institucijos e, e, malšino organizuotas protesto akcijas, taip kaip jos buvo bandomas malšinti per arabų pavasario įvykius, taip pat taikomas kitos represinės priemonės protestuotojų atžvilgių ir dėl to labai apgailestaujame, nes Šis polimas prieš plėtinę visuomenę e, vykdomas kartu su e, žodžio laisvės suvaržymais, ypač nepriklausoma, nepriklausomos žiniasklaidos suvaržymais. Per e, kelis mėnesius, prieš kelis mėnesius buvo apkaltintas nepriklausomas žurnalistas ir patalpintas į kalėjimą ir taip pat šiomis aplinkybėmis labai apgalėstojame dėl Rafiko Tadži e, mirties lapčio 23 dieną per ES ir Azerbaidžiano bendradarbiavimo tarybos e, susitikimą kitose oficialiuose institucijose mes paraginome Azerbaidžiano valdžios institucijas atlikti nepriklausomą tyrimą ir patraukti atsakomybę šio nusikaltimo vykdytojus gerbiami parlamento nariai, ES tenka atsakomybė, ji privalo siūsti aiškius signalus dėl demokratijos žmogaus teisų ir e, teisinės valstybės principų svarbos, nes tai yra kertiniai mūsų bendradarbiavimo su Azerbaidžianu akmenys. ES e, santykių su Azerbaidžianu mastas e, priklausys nuo to, kaip šalies vyriausybė laikosi šių principų vykdydama savo vidaus politiką. Vicepirmininkė Ashton perdavė atitinkamą žinę, lankydamasi Bagų pastarai mėnesį ir per bendrąją deklaraciją Varšuvoje rytų partnerystės dalyvių visi partneriai įsipareigojo laikytis demokratijos žmogaus teisų, teisinės valstybės principų ir pagrindinių teisų ir laisvų. Taip pat aš palankiai vertinu Europos parlamento vaidmenį skatinant demokratinės vertybės Azerbaidžiane. Ačiū. Pirmininkas, ačiū komisijos nariui Almunija. Diskusijų e, pabaiga buvo pateikti penki rezoliucijų projektai. ECR frakcija, Socialistų demokratų frakcija. E,